Jeigu jūs domina tos rekomendacijos, taip pat galite rasti Sienos on Direct tinklapyje. Per vasaros atostogas Liepos mėnesį nutraukus sesiją e, su tarybos atstovais pagal 74 straipsnį darbo tvarkos taisyklių pasirašiau keletą teisės aktų. Šią savaitę pasirašysiu dar kai kuriuos kitus teisės aktus, o pavadinimus pasirašytų teisės aktų arba pasirašysimų teisės aktų taip pat rasite šio posėdžio protokole. Periname prie prašymų keisti darbo tvarkę. Tik vieno prašymo sulaukėme.